ir ponas Sampotero nuo balandžio 27 dienos buvo išrinkti e, Suomijos parlamento nariais. Mes sveikinėme ponę Ren ir Tero narystę nacionaliame parlamente, nes nedėra pagal 7 straipsnio antrąją dalį dėl Europos parlamento narių rinkimų e, nedėra su šio parlamento narystę, todėl